Can... Uh, Gerbiami kolegos, galime pradėti posėdį. Prie tai mūsų prisijungia jau beveik visi norintys. Pirmiausia, pradėsime nuo pirmininko pranešimų. Šiandieną su mumis yra iš Maisnerio e, rinkiminės apylinkės e, lankytojai. Taigi norime pasveikinti visus mūsų posėdžio svečius. Tikiuosi, kad įsinešite gerų prisiminimų ir jums patiks jūsų vizitas parlamente. Prieš informuodamas apie koordinatorių sprendimus, norėčiau Jums pranešti, kad šiandiena yra paskutinė diena kuomet Julia Laun dirbs kartu su manimi, nes po šiandienos jinai pradės dirbti e, geležinkelių asociacijoje. Per penkerius metus tai buvo tikrai puikus, e, pu, puikiai kolega ir e, noriu palinkėti tau sėkmės ateityje. E, kovo 17 dienos koordinatorių posėdis ir vasario 20 dienos. Aš e, kreipiausi į ITRE komitetą, taip pat e, biudžeto kontrolės komitetui kreipiausi ir bandžiau išsiaiškinti, kokia yra jų nuomonė. Uh, Dėl komitologijos jie atsižvelgia į 17 ir 18 dienos mūsų laiškus. Toliau, dėl kitų klausimų jie pažadėjo sugrįžti prie poveikio vertinimo ataskaitos. O dabar trumpai apie vakarykštį koordinatorių posėdį. Pranešimų nebuvo skirta Tikėsimės, kad naujas parlamentas paskirs naujos pranešėjus. Toliau koordinatoriai rekomendavo, kad komitetas patvirtintų pakeitimus, taip pat dėl uh, tarptautinės uh, pervežimų rinkos. Toliau dėl politikos dar yra likę mums skirtų lėšų, todėl reikia įsiaiškinti, ką mums reikės daryti. Toliau trys pranešimai yra skirti Nilsui. Toliau Džaudonas mums pristatė vienos rinkos transporto sektoriuje tyrimą. Tai buvo preliminarus e, tyrimas, ataskaita dėl komitologijos. E, Buvom informuoti apie paskutinius susirašinėjimus ir žalėjimus informavimų apie skaidrumą ir finansinius klausimus nes jie kreipėsi į komisarą Kalas e, prašydami paaiškinimų dėl viso projekto. Noriu priminti nariams, kad buvo pateiktas klausimas žodžiu dėl šito tvarkaršio ir mes jungiamės prie šito klausimo komisarų. Taigi toks būtų pranešimas dėl koordinatorių sprendimo. Ar klausimų neturite? Neturite. Tada Pereikime prie elektroninio balsavimo. Norėčiau priminti, kad šiandieną 11 valandą vicepirmininkas Kalas e, atvyks mus informuoti apie paskutinius e, rezultatus e, Europos transporto taryboje. Taigi, atrodo viskas aišku. Dabar pasitikrinkime elektroninę sistemą. Ar jau visi balsavo, balsavimą baigėme. Taigi sistema gerai veikia. Kągi, ar pasiruošę, taigi pradėkime balsavimą. Pirmasis susitarimas dėl direktyvos, dėl laivų įrenginių. Pranešėjas yra Dominik Rykė. Galime iš karto balsuoti, balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimą baigime. patvirtinta 35 už, 32 už, vienas susilaikė, 2 prieš. Antrasis klausimas tai yra susitarimo tarp tarybos ir komisijos patvirtinimas dėl reglamento dėl EMSA finansavimo. pranešėjas Kate Taylor. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 30 už, 5 prieš, 1 susilaikė, patvirtinta. Sveikinimai pranešėjui Kate Taylor. Trečiasis siūlymas tai yra vėlgi tarybos ir komisijos pasiūlymo patvirtinimas, tai yra reglamentas dėl Europos tarybos naidės programos patvirtinimo. Balsavimą pradedame, pranešė Korian Wortman Kūl. Cool. Balsavimą baigiame. 34 už, 2 susilaikė, 2 prieš. Sveikinimai, Korinus. Toliau ketvirtasis mūsų punktas, tai yra balsavimo sąrašas dėl direktyvų. Pranešėjas ponas Laitfridas. Tai yra tam tikrų bendrijo nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojimų kelių transporto priemonių didžiausia leistini matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojimų kelių transporto priemonių didžiausia leistina masė. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau kompromisas, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 134. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 172 pakeitimas. Radote. Kas už, kas prieš, susilaikė. Na, pasitikrinsime. 172. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimą baigime. 15 už, 18 prieš. Atmesta. 171 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame elektroninį balsavimą. 171. Ar visi jau balsavo? Balsavimą baigėme. Atmesta. 182 kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Man atrodo, kad e, rezultatai turėtų būti panašus. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Taigi atmesta. 175 ir 181 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis kompromisas. Norite pasitikrinti gerai. 181 pasitikriname elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Toliau, 19. Tai kartu su 21, 27, 301, 341 ir 8 pakeitimu, kas už prieš susilaikė, pasitikrinkime, balsavimą pradedame elektroniniu būdu. Jeigu visi baigė, tai tuomet balsavimą baigėme. Atmesta. Toliau 202 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Du šimtai dvidešimt pirmasis ir šešiasdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 226 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, pradedame balsavimą. Balsavimą baigėme. Atmesta. 220 ir 238. Balsuojame kartu. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 223 už, prieš susilaikė atmesta. 224 už, prieš susilaikė patvirtinta. 222 už, ne, 222 atkrenta, visi kiti trys pakeitimai atkrenta. Toliau periname prie ketvirto kompromiso. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuoj surasiu, sako pirmininkas. Bėda, kad mano numeracija kitokia. Taigi 237 puslapis. Už. Pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 237. Jeigu baigite balsuoti, tuomet balsavimą baigiame. Patvirtinta. 239 už, prieš, susilaikė Vėl pasitikrinkime. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Atmesta. Penktasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Trišimtai dvidešimt aštuntasis už prieš susilaikę priimta atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai. Pradame balsavimą. Balsavimą baigėme. Tai pirmaniau. Atmesta. 330 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 45 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 329 už Nes atkrenta 331. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 333. Už, prieš, susilaikė, priimta. 338 ir 339 vienodi. Kas už? kas prieš, susilaikė, nepasitikrinkime. 338 ir 339. Balsavimą baigime. Primta. 345 už, prieš, susilaikė atmesta. 342 ir 344 už, prieš, susilaikė atmesta. 3, 4, 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 4, 6. Kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Pradame balsuoti. Balsavimą baigime. Patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, Patvirtinta. 3, 6, 4 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau konstatuojamosios dalys. 52, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl pirmo pakeitimo. Tai yra antroji konstatuojamoji dalis. Baigime balsavimą. Atmesta. 54 už, prieš, atmesta 56 už, prieš, pasitikrinkime, 56. Pradame balsavimą. Nu, man atrodė, kad e, patvirtinom, bet neaišku. Taip ir yra. Taigi, priimta 57. Penkiasdešimt septintasis kartu su penkiasdešimt šeštuoju už, prieš, pasitikrinkime. Balsavimą baigime. Atmesta. 58 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime ir dėl šito pakeitimo. Pradame balsavimą. Balsavimą baigime. Priimta. Gerai. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešiasdešimtasis už, prieš, susilaikė. Šešiasdešimt pirmasis už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 61. Pradame balsavimą. Balsavimą baigėme. Atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 70. Pranome balsuoti elektroniniu būdu. Jeigu visi baigia, tai tuomet baigime ir balsuoti. Priimta. 70 atkrenta, 71 irgi visuomet arbatą man atneša kaip tik įsibėgėjus balsavimui. Taigi 71 Benjon pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta. 75 už, prieš, susilaikė, priimta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 už, prieš, susilaikė, atmesta. 110, 1, 110 už, prieš, susilaikė, priimta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 113 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 už, prieš, susilaikė. At, pasitikrinkime dėl 112 pakeitimo. Pradėme balsavimą. O aš kaip tik ištrauksiu arbatos maišelį iš podelio balsavimą. Baigėme. Priimta. Dovanokite, atmesta, atmesta. 114 už prieš, susilaikė atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Devintas pakeitimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimą baigime. Atmesta. 116 už. Prieš susilaikė priimta. 118 už, prieš, susilaikė atmesta. 119 už, prieš, susilaikė atmesta. 120 už, prieš, susilaikė priimta. 121 kombinuotas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, praname balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimą baigime. Atmesta. 122 už, prieš, susilaikė, atmesta 123 už, prieš, susilaikė, priimta. 124 už, prieš, susilaikė, priimta. 125 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime 125. Pradame balsavimą. Jeigu visi balsavote, baigėme. Priimta 126 už, prieš, susilaikė atmesta 127 už, prieš susilaikė pasitikrinkime 127 pradame balsavimą. Balsavimą baigime. Atmesta. Ir 128 ne. Tai tuomet galutinis balsavimas balsuojama dėl viso paketo. Pradėme balsuoti. Tai yra vardinis balsavimas. Ar visi baigėte, baigime balsuoti. 35 už, 4 prieš, 2 susilaikė, taigi priimta. Toliau pereikime prie rezoliucijos. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigėme. 35 už, 4 prieš 2 susilaikė. Taigi priimta. Dabar jau galite ir paplotyti, jeigu norite. Prašom, sveikiname pranešė. Mr. Lightfried. Pone Lightfriedai. Gerbimas pirmininkė kolegos, nenorėčiau dabar gaišinti jūsų. Tik norėjau pasakyti, jog nuoširdžiai dėkoju pirmiausia šešėlėms panešėjams, bet taip pat ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie kompromisų, net ir tiems, kurie neprisijungė prie jų. Kadangi e, komisija mums e, pas, pristatė pasiūlymą, kuris buvo tikrai labai suveltas ir mes galiausiai atlikome gerą darbą. Buvo sunku, bet mums pavyko. Manau, kad rezultatas yra labai geras. Ačiū. Dėkuoju ponui Laistvidui. Taip pat ir šešėliniams pranešėjams už darbą. Žiūriu, ar dar Ar jau atvyko e, investicijų banko atstovai, kurie pristatys projektų obligacijų klausimą, bet bent jau turite arbatos, tai galite savo ramiai ir palaukti. So here, so can... Norėčiau padėkoti visiems. Uh, palaukite truputėlį, tuoj bus sujungta aparatūra, kurios reikia ir tęsime darbą. Okay, colleagues, if you're still... Kolegos, jeigu dar norėtumėte pasikalbėti tarpusavėje, tai maloniai kviečiu tą padaryti už salės, o jeigu norite dalyvauti, nenorite dalyvauti posėdėje taip pat, keliaukite iš salės. Toliau mūsų darbo tvarkėje komisijos ir Europos investicijų banko pristatymas apie Europos 2020 euro, e, projektų obligacijų iniciatyvą. Jūs tikriausiai prisimenate, kad e, komisija privalo pagal reglamentą pateikti tarpinį ataskaitą, kad įvertintų bandomąją, bandomąją etapą šios iniciatyvos. Vasario 11 koordinatoriai nutarė pakviesti EIB ir komisijos atstovus, kad pristatytų ataskaitą mūsų komitete. Ir būtent tai bus padaryta šiandieną. Taigi, ponas Kasoni pasisakys, jis atsakingas už klimato kaitos e, Euratom skyriaus politiką. Taip pat ponas Kormakas Merfi naujų produktų specialių sandorių infrastruktūros skyriuje e, darbuotojas Europos investicijų bankė. Aš e, prašyčiau jūsų pasakyti maždaug po 10-15 minučių ar apsisprendėte, kas pirmas pasakysi. Komisija. Prašom. E, komisijai suteiksiu žodinę, <laughs> žiūrint to, kad Airija laimėjo e, regbio čempionatą šešių nacijų. Ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte komisiją atyti mums e, šį klausimą. Mūsų transporto komitetas yra labai svarbus, gyvendant šią iniciatyvą. Aš džiaugiuosi, kad pakvietė mus, kaip sakiau, atsiprašau, kad kalbu keistų balsu, esu užkimęs. Galiu pasakyti, kad projektų obligacijos e, apima platesnės mūsų pastangas, e, reaguojant į finansavimo poreikius Europoje. Transportas yra viena iš svarbiausių sričių ir mes matome, kad reikia investuoti į tam tikras sritis, trūksta finansų. Jeigu važiuosime į bendrą politikos kontekstą, tai turbūt prisiminsite, kad prieš metus komisija paskelbė žalę knygą apie ekonomikos ilgalaikį finansavimą. Tai buvo padaryta kovo 20, tiksliau 26 kovo mes paskelbsime veiksmų planą kaip testinį, tai bus teistinis mūsų veiksmas, kalbėsime apie sritis, kuriuose mūsų nuomonė reikia dar pagerinti ES veiksmus. Infrastruktūra yra viena iš svarbiausių sričių, kartu su MVI mūsų nuomonė tose srityse reikia daugiau dirbti. Parlamentas yra savo iniciatyvą patvirtinęs, parengęs ir patvirtinęs pranešimą, taryba įkūrė darbo grupę e, aukšto lygio grupė, kuri pateiks ataskaitą lapkričio mėnesį. Vyksta ir tarptautinių mastų diskusijos. G20 lygmenyje vyksta diskusijos Australijoje vyksta sutikimai ir kalbam apie tai, kaip kapitalo rinkų investicijas atvesti į ilgalaikius infrastruktūros projektus. Tai yra viena iš svarbiausių temų ne tik tarptautinių ir ES lygmenių, bet ir apskritai globalių lygmenių. Šieties taškas yra toks. Atsirado naujas reglamentas, bet taip pat mes turime reaguoti į krizės pasiekmes, ieškoti finansavimo galimybių ir galvoti, kaip, ką daryti, kai esminis finansavimo, pagrindinis finansavimo šaltinis sumažėja jų galimybės sumažėjo galaikiams investicijoms, kalbu apie draudimą, specialiuosius fondus ir taip toliau. Tai yra tos naujos galimybės. Norėjau dar pasakyti, kad e, mes susidurime ir su lėšų stygimi valstybėse narėse, dėl to reikia naujų išteklių E, finansuoti infrastruktūrą ir projektų obligacijos yra viena iš tokių priemonių. Jūs mat, tuoj parodysiu schemą. Per ateinančias dienas naujausius duomenis gausime 13 metų, o dabar matote, koks yra projektų finansavimas ES lygmenių. Labai sumažėjo tas finansavimas. 2013 metai tikriausiai bus nauja pradžia. Ir Ir e, bus apibriežti tiksliau poreikiai transautų E, transeuropinių tinklų, energetikos e, infrastruktūros ir panašiai. E, Jau kalbėsime apie obligacijų rinką ir sandorius praktinių obligacijų. Nemažai sandorių finansuojama anksčiau buvo per obligacijas, bet 7-12 metais išnyko ta galimybė dėl to, kad nebeliko tam tikrų e, draudikų, draudėjų. Ir mes bandėme užpildyti stra, spragą, paskelbdami apie projektinio aplikacijų iniciatyvą ir gyventinami ją kartu su investicijų banku. Jūs tikriausiai žinote, kokia yra mintis e EIB e, papildo savo veiksmais e, emisijas. Pavyzdžiui, jeigu kūriamas portfelis Europos, Sąjungas, e, Europos Sąjungos biudžetas prisima didžiausią riziką, o EIB likutinę riziką. E, pavyzdžiui, transporto projektus įgyvendinant. Europos investicijų banko atstovai paaiškins, kaip viskas vyksta konkrečiau. Nauda yra tokia, kad E, projektai, kuriuos neinvestuotojai instituciniai investuotojai yra įgyvendinami ir taip pat sumažėja e, finansavimo paketo kaina bendra, operacijų kaina ir tai tiesiogiai naudinga perkančiai institucijai, užsakančiai institucijai kas pusę metų turime atsiskaityti parlamentui ir tarybai apie veiklą šioje srityje. Gruodį tarpinė ataskaita buvo paskelbta, o e, visapusiškas įvertinimas bus atliktas kitais metais. Po to 2016 metais gali būti, kad mes pradėsime visuotinai taikyti šią e, projektinių obligacijų iniciatyvą. Dabar dabar e, Europos investicijų banko veikla energetikos srityje, e, dvi kryptis buvo finansuojamos, taip pat transporto srityje baigėme jau susitarti dėl finansavimų ir visos rinkos džiaugiasi šią iniciatyvą, nes ji laikoma pozityvę komisijos ir EIB iniciatyva. Ji leidžia atkurti projektų obligacijų rinką, kuri beveik buvo išnykusi, kaip aš sakiau prieš tai. Jūs žinote puikiai apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. E, projektinės obligacijos taip pat naudojamas jose. 10 procentų, gali, procentų biudžeto gali būti skirta taip vadinams finansų priemonėms ir projektinės obligacijos yra minimos reglamente kaip vienas iš finansavimo šaltinių. Šios priemonės e, 230 milijonų 13 metais numatyta e, transportui, energetikai, plačiojo šiam internetui šioje srityje, 14-15 e, metams, kaip sakiau, 230 milijonų. 2000, po 2015 metų bus vis apsispręsta dėl masto tolesnio taikymo šios priemonės po įvertinimo. Yra ir kitos, aišku, priemonės naudojamos pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, bet, pavyzdžiui, e, subordinuotoji skola, garantijos e, transporto projektams. Kaip ir anksčiau buvo paskolų garantijos e, numatytos e, transeuropinių tinklų reglamente ateityje, taip pat e, galvosime apie nuosavybės priemonės. E, ir panašius dalykus, nors projektinės obligacijos turėtų išlikti. Dabar e, turbūt reikėtų perėti prie investicijų banko. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komitetui už kvietimą. kai ką pristatysiu išsameu, bet prieš tai norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Kasonį, pratesti jo mintis. Pirmiausia, ši priemonė, kurią mes siūlome, yra priemonė skirta sumažinti investuotojų rizikai projektuose, bet taip pat EIB dalyvauja projektuose dėl to, kad mes turime skopę daug patirties ilgalaikę finansavimo srityje ir tai tarsi suteikia kokybės garantiją investuotojams ir iki šiol mūsų patirtis yra labai pozityvi. Uh, Iniciatyvos tikslas yra užtikrinti, kad dalyvautų ilgalaikiai investuotojai ir tam tikras jų pakeisti ir papildyti bankų sektoriaus vaidmenį. Variklis yra ne tik ilgalaikis finansavimas jo galimybės, bet taip pat ir konkurencinės, e, konkurenciniai kaštai ir vertė gana gera. Ir mes matome, kad atskirais atvejais yra pasiekta neblogų rezultatų. Pirmoji emisija buvo Ispanijoje, Kastor e, saugyklo energetikos projektas, 1,4 milijardo buvo verti Nominali AIB buvo kaip pagrindinis investuotojas 300 milijonų mūsų dalis yra. Obligacijų emisija buvo platinama rinkose ir iš Europos buvo pritraukiami investuotojai 29 iš viso. Tikslas užtikrinti projekto e, finansavimą per 20 metų ir pagal finansinės sąlygas, kurios būtų tikrai patrauklios, kitaip tariant, tai prilygo valstybės obligacijams plus šimto pagrindas, tai buvo gana atraktyvų, ypač galvant apie Ispaniją ir apie projekto mastą ir ilgalaikius poreikius. Vėliau e, išleidom obligacijas antrą kartą, tai buvo Junktinėje karalystėje, lapkričio pabaigoje. Viskas pavyko gerai, galvojant apie investuotojus, jų interesą. E, pasirašymas e, paklausa viršijo pasiūlą tris kartus, 125 baziniai punktai tokia buvo kaina, tai yra panašu kaip ir valstybės obligacijos ir tai uh, yra kur kas pigiau negu kad ankstesnių sandorių e, vertė e, dėgiant offshore'inės instaliacijas. Jungtinėje karalystėje, bet patrauklios sąlygos užtikrino, kad e, investuotojai tikrai susidomėjo tuo ilgalaikį investicinių projektų. Tai jam buvo patrauklu. Kaip, kad minėjo ponas Kasonė, mes taip pat e, e, baigėme tam tikras, finalizuojame tam tikras transakcijas, sandorius. E, pirmasis e, yra I11, A11 projektas Belgijoje. Savaitgalį bus e, oficialūs renginiai, tai yra e, naujos investicijos. E, E, tai yra pozityvu. Du anksčiau buvo įgyvendinti projektai, bet tai buvo projektai, kai buvo tęsiamas kažkoks darbas e, statybos. O šią savaitę mes pradėsime tik tai įgyvendinti tą naują projektą, finalizuojamas pasirengimas. Ir mes e, manome, kad gana pozityvu yra finansuoti tokius naujus projektus ir prisimti riziką ir obligacijos bus išleistos atsižvelgiant į poreikius, tai yra statybos poreikius įgyvendant projektą. Tokiu būdu bus galima optimizuoti e, projektą ir viešosiams institucijoms tai nekainuos per nelik daug. E, Kitas dalykas - valdžios institucijos ieško kitų būdų, pavyzdžiui, obligacijomis ar per bankų rinką ir galiausiai buvo pasirinkta obligacijų sprendimas dėl to, kad e, tai buvo palankiausia žiūrinti sąlygas ir į kitus elementus. Jeigu žiūrėsime į priekį, į bandomąjį etapą yra išplėtota e, gana nemažai potencialių, didelio potencialo projektų. Šiuo metu vertė numatomų projektų yra 1,2 e, milijardo eurų, e, yra gyvenim projektai, taip pat nauji atsiranda projektai. Ir per bandomąjį etapą iki 14 metų pabaigos galim būti tvirtinami projektai, bet EIB taip pat yra labai patenkintas sprendimu dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės numatyti papildomą finansavimą 13-15 metams, metams, kad būtų galima užpilti spragą finansavimo įgyvendinančią priemonę. Ir jeigu mes išplėtosime visas kredito galimybės, tai mes galime kalbėti apie didesnę vertę negu 1,2 milijardo. E, kitaip tariant, e, pasireikš e, multiplikatoriaus efektas, plėsis kreditavimo galimybės. Jeigu pasižiūrėsime į sukauptą patirtį, į išklausytas nuomonės galime pasakyti, kad nuo to, kai komisija pradėjo gyvendinti šią iniciatyvą, kai buvo susitarta dėl šio principo 12 metais, e, gyvendinome mm, šią iniciatyvą 13 ir dabar tęsėme. Ir e, galime pasakyti, kad tai yra e, ta iniciatyva reaguojama institucinių investuo, siekiant užpildyti spragas, kai trūksta finansavimo iš institucinių investuotojų. Mes manome, kad projektinės obligacijos sukuria labai palankes e, galimybės tiek e, rangovams, tiek e, užsakoms. Jeigu pasižiūrėsime į poslinkius rinkoje kitur, ir į kitus projektus, kurie nefinansuojami pagal projektinių obligacijų iniciatyvą ir kurie finansuojami, pavyzdžiui, privačių daugiau pagrindų, dvišalių pagrindų, pasitelkiant kai kuriuos investuotus, tai palygindami galime pasakyti, kad projektinės obligacijas e, po e, dviejų viešų emisijų, emisijų Kastor ir Junktinės karalystės e, emisijos, tai tie du projektai įgyvendami pasitelkiant e, viešąją rinką obligacijų ir naudojant obligacijas. Kaip sakiau, kitas e, projektas, kuris tuoj bus praeitas įgyvendinti, yra naujas projektas Belgijoje, bet e, Italija, Airija, Vokietija, Junktinė karalystė ir Prancūzija taip pat e, ketina įgyvendinti šią iniciatyvą, tai reiškia diversifikavimą e, finansų ir mes. E, manome, kad 5-7 projektai bus iš viso gyventi. Toks yra tikslas bandomojo etapo ir, kaip sakiau anksčiau, e, E, katalizatoriaus iniciatyvos poveikis buvo e, tikrai jau užfiksuotas, pastebėtas e, įgyvendant projektus ir komisija ir EIB suvaidino labai svarbu vaidmenį gyvendinant šią iniciatyvą. Jeigu pažiūrėsime į ateitį ir į numatomus projektus, tai galima pasakyti, kad projektų skaičius, kurie bus pradėti gyventi. Aišku, tai susijęs su viešuoju finansavimu, biudžeto galimybėmis. Atskirų projektų atveju viskas bus e, susijęs su projektų, galtiniais sustarimais dėl projektų ir uh, Galime sakyti, kad 2013 metais e, projektinės obligacijos pasiteisino įgyvendinant e, projektus, pavyzdžiui, plėtojant e, plačią juosti internetą. Ir tai rodo, kad e, investuotojai reaguoja palankiai į finansavimo poreikius. Taip pat reikia pasakyti, kad ateityje bus. E, pirmenybę skiriame projektams, kurie sukuria papildomą vertę, ypač šalyse, kuriuose, pavyzdžiui, galima uh, užsitikrinti kreditinių galimybių plėtrą ir su, su patraukti investuotojus įgyvendant projektus. Taip pat uh, įdomu bus pažiūrėti, ką um, nuspręs kreditavimo agentūros. Uh, nes dabar mes visi dar mokomės ir e, labai įdomu bus pasižiūrėti, kaip bus e, sureaguos kreito e, reitingavimo agentūros į šią iniciatyvą. Matėme, kad keli projektai vertinti nuo 3B minus prie 1A plus iki 1A plus, taigi galime tikėtis, kad vertinimas ilgainiui bus palankus. Kitas dalykas - patirtis ir ateities klausimai. Jeigu kalbėsime apie naujus nuo nulio pradedamus projektus, pirmasis sandoris jau turi toj pat įvykti 14 metais Mes numatome didžiulį potencialą ir tikimės, kad tendencijos bus palankios ir kad investuotojai tikrai mm, įvykdys e, projekto poreikius finansavimo Kitas dalykas - standartizavimas. Investuotojams svarbu yra infrastruktūra ir jie nori paremti projektus, tačiau taip pat jie nori bendrų nuo, e, sąlygų. Jie nenorėtų, kad kiekvienas projektas būtų skirtingas, ieško bendrų nuostatų ir panašumų tarp e, projektų dėl diversifikavimo pagal šalis ir sektorius e, pietinėje Europoje pirmasis buvo Castor e, projektas, paskui Belgijoje projektas, Junktinėje karalystėje. Ir mes galvojame, kad daugiau šalių įsijungs keturiautais metais Airija, Italija, Vokietija, Prancūzija. Mes taip pat siekėme mm, praplėsti taikymos sritišios priemonės Ir kaip kad sakėme diskusijų pradžioje, viskas priklauso nuo to, kokie projektai ateina rinka, nes tai yra rinkos priemonės. Mes visiškai priklausomi nuo to, kokie projektai yra subrandinami ir pasiekia rinką. Galiausiai, apie ateitį kalbant, dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, EIB dirba kartu su komisija ir gali teikti konsultacinės e, paslaugas, e, rengiant projektus. E, mes dirbsime ir šioje srityje. Dar perkančiosios institucijos turėtų taip pat būti lankščios, ieškodamos naujų galimybių iš institucinių investuotojų ir pasižiūrėti, kaip viešųjų pirkimų procedūros gali būti pagoreguotos, kad tiems investuotojams būtų lengviau ateiti. Dėkoju ponui Murphy. Turime keletą kalbėtojų sąrašuose. Ar dar norėtų kas nors įsirašyti į kalbėtojų sąrašą? Jei ne, tai suteikiame žodį pirmajam tai ponas Groš. Dėkui už informaciją. Norėjau paklausti, kaip visas šis projektas veiks, kaip tas projektų obligacijų, kaip ta projektų obligacijų sistema veikia, kaip konkrečiai dirba EIB, ar galėtumėt pateikti konkrečių bendradarbiavimo pavyzdžių, naudojantis projektų obligacijomis. Taip pat norėčiau paklausti, kaip projektų obligacijos yra naudojamos, turiu galvoje jų kainą, kiek kainuoja tokių obligacijų naudojimas, nes čia nekalbame apie, abd, apie labdarą. Europos investicijų bankas. Ar jisai siūlo tas obligacijas kaip paketą, ar galima jas įsigyti po vieną atskirai? Dėkui toliau, ponė Maisner. Dėkui. Norėčiau sužinoti apie tą bandomąjį etapą, tą pilotinę fazę ta pilotinė fazė prasideda nuo tada, kai atsiranda lėšos, kai atsiranda pinigai. Su projekto obligacijomis yra siejama labai daug vilčių, labai daug lūkesčių. Ir dėl to norėčiau paklausti, ar dar esame tik bandomajame etape, ar iš tiesų jau kažkas konkrečiai vyksta. Taip pat norėjau paklausti apie tą sverto poveikį. Komisija minėjo, kad tai net galėtų siekti 20 kartų, kad tas poveikis galėtų turėti 20 kartų didesnį poveikį lyginant su investuotomis lėšomis. Norėčiau paklausti, kodėl tie projektai kol kas nevykdomi vakarų Europoje, nes aš pati esu iš vakarų Europos, ponas Kramer. Ši sistema, mano supratimu, yra naudinga tam, kad gautume lėšų tais atvejais, kai kitoks finansavimas neįmanomas. Aišku, kad investuotojai nori rinktis tik tam tikrus patrauklius projektus. Visuomet yra projektų, kurie yra patrauklus ir kurie yra mažiau patraukus. Neseniai buvau Šveicarijoje. Dalyvavau įdomiose diskusijose apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Yra tokių projektų, kurie patrauklus ir kurie duoda pelną, bet yra projektų, kurie yra nepatrauklus ir privatus sektorius tada į juos neinvestuoja. Mes galbūt ir trūk, e, neturime pakankamai lėšų kai kuriem projektam, bet aš manau, kad transporto srityje net ir turimos lėšos nėra tinkamai panaudojamos. 94 metais transporto projektai, e, geležinkelių projektai, į kuriuos investuota 20 milijardų pasibaigė tuo, kad sumažėjo keleivių srautai. Mano klausimas būtų toks, ar tie 20 milijardų, jei jie būtų panaudoti kaip projektų obligacijos, ar būtų davę didesnę naudą. Noriu pasakyti, kad nebūtinai, pavyzdžiui, ir tas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas baigėsi naudingais, gerais projektais, naudingų projektų įgyvendinimu. 2000 metais Suomijoje buvo vykdamas projektas, kuris turėjo jau seniai baigtis, bet jis tebesitėse ir yra nuostolingas. Hamburge yra panašių nepavykusių projektų. Taigi aš manau, kad mes turėtume elgtis atsargiai. Norėčiau štai ko jūsų paklausti. Ar bus tokių bandomųjų projektų, kurie iš tiesų pavyks? Ir aišku, jei iš bandomųjų projektų išaiškės, kad tokie projektai gali būti naudingi, tai tada galima paleisti ir visą šią sistemą. Bet aš skeptiškai žiūriu į visą tai. Dėkui, ponė pirmininkė. Turėčiau keletą klausimų. Pirmoji bandomoji fazė numatyta dviejiems metams ir numatyta ribota pinigų suma 250 milijonų eurų per metus. Jei pasiskaitytume, kaip tai reglamentuojama, tai žinome, kad po bandomojo laikotarpio pabaigos vyksta vertinimas tas vertinimas gali vykti 3 mėnesius ar 7 mėnesius ar vienerius metus ir norėjau paklausti per tą vertinamąjį laikotarpį. Ar viskas sustoja ir laukia vertinimo rezultatų, ar finansavimas toliau yra teikiamas. Pavyzdžiui, projektas vyko dviejus metus, bandomasis projektas vyko dviejus metus, kasmet buvo skiriama po 250 milijonų eurų, tada uh, vyksta vertinimas, kai baigėsi vertinimas, kas vyksta tada toliau. Ar, ar yra lėšų, nes susidaro įspūdis, kad kol tas vertinimas nesibaigė, daugiau lėšų nėra. Kitas klausimas. Kalbant apie esamų projektų įvairovę, supratau iš to, kad vykdomi projektai transporto srityje yra tik daugiausia susiję su keliais, su autostradomis. Ar neplanuojama vykdyti jokių projektų jūrų keliams arba geležinkeliams? To norėčiau paklausti. Toliau, kitas klausimas. Sakėte, kad ši sistema mažina investavimo riziką. Norėjau paklausti, ar jau matosi, kad iš tiesų tai yra naudinga sistema, lyginant su įprastiniais projektais. Ponas Lichtenberg. Pone Lichtenberg, dėkoju. Norėčiau nuo pat pradžių pasakyti, kad čia kalbame ne apie statybos ar transporto politiką, o apie infrastruktūros politiką. Ne vieną kartą esame sakę, kad anglės dvideginio mažinimo įsipareigojimai turėtų būti įtraukti į tokią politiką. Transporto politika vykdoma neatsižvelgiant į šį aspektą, privatus investuotojai labiausia domisi mažesniais projektais, kuriuos lengviau suvaldyti, kurie yra skaidresni. Ir rizika, kalbant apie tokius projektus, riziką prisima viešasis sektorius, o pelną pasima privatus investuotojai. Tuo būdu Europoje yra tokių suskaidytų projektų tinklas transporto srityje ir šita nauja sistema irgi nesiekia uh, sukurti vieningesnę transporto sistemą. Taigi norėjau paklausti, ar jūs planuojate siekti mm, mažinti tą susiskaidimą, tą atskirti tarp atskirų eh, projektų. Taip pat norėjau paklausti, mm, tai, ką mes darome Europos parlamente, ar mūsų darbas kaip nors įtakoja, veikia jūsų sprendimus, jūsų e, planuojamas investicijas. Kitas klausimas. Ypač tai svarbu yra statybiniams projektams. Šiame sektoriuje yra korupcijos rizika. Yra nemažai akademinių studijų, akademinių tyrimų, kurie įrodė, kad tokia korupcijos rizika statybos sektoriuje egzistuoja. Tai yra rizika ir investuotojams. Ar jūs atsargiai, ar jūs pakankamai atsargiai elgėtės, ar jūs siekiate užtikrinti, kad korupcija nepasireikštų šiame sektoriuje, nes tai gali prisidėti prie kaštų augimo. tyrimai rodo, kad dėl korupcijos e, transporto infrastruktūros projektuose kaštai gali išaukti nuo 60 iki 200 procentų. Tai gali turėti labai didelį poveikį ir šis reiškinys yra pakankamai plačiai žinomas. Kas jum teikia prognozes apie planuojamus transporto srautus ar transporto įmonių veiklos vykdytojai ar planuotojai, ar jūs turite kokius nors objektyvius informacijos šaltinius, kuriais galėtumėt remtis. Mano paskutinis komentaras skirtas konkretiem projektam Šiaurės Italijoje. Žiedas aplink Milaną bus finansuojamas naudojant projektų obligacijų sistemą. Tai bus ir uh, infrastruktūra skirta ir krovinių gabenimui, ir keleivių vežimui. Mes vykome į Italiją pasižiūrėti, kaip tas projektas vykdomas. Norėčiau išgirsti jūsų komentarus ir paklausti, kiek tokie projektai kaip Italijoje galėtų būti finansuojami iš projektų obligacijų sistemos. Tokie projektai yra ypač rizikingi Jūs minėjote, kaip svarbu užtikrinti projektų skaidrumą, bet daugiausia minėjote tik tai kelių transporto, kaip apie kitas tvaresnės transporto priemonės. Dėkoju. Dabar aš pas norėčiau kreiptis į Kasonį. Norėjau pasitirauti, kaip jūs suprantate tas moralinės draudimo kompanijas rinkoje, kaip tai suprasti, ką tai reiškia. Na, tai yra tokios, e, taip vadinamos, vientisos draudimo kompanijos, bet aš dar noriu mm, pakomentuoti reikė mintis. Aš e, 111 e, kelio projektą pakomentuoti, kuris kaip tik e, vykdomas ir yra teikiamas finansavimas. Taigi, mums svarbu čia suprasti, kiek e, kartų reikės keisti, pavyzdžiui, planuot, planuojant tokius projektus, jeigu, sakykime, e, projektas yra numatytas, pavyzdžiui, tiesti tunelį per Alpes arba e, tunelį, sakykime, Junktinėje karalystėje Ir kaip žmonėm paaiškinti, kad, e, sakykime, keičiasi finansavimas ir kad jis yra tampa vis brangesnis ir brangesnis. Kaip suprantu, šita projekto obligacijų iniciatyva reiškia, kad yra pritraukiamos investicijos, kuomet privataus sektoriaus finansavimo nepakanka nenorėčiau kaltinti, sakydamas, kad privatus investuotojas yra per silpnas šioje vietoje, bet mano klausimas toks. Šitie pilotiniai projektai, ar ne, kokie jie turi plėtojimosi potencialą ir kaip reitingavimo agentūras galėtų įvertinti šitos projektus, e, jeigu e, reikėtų finansuoti tokius ne pagrindinius projektus. Ar tai būtų uostų infrastruktūra, ar tai geležinkelis. Ir kai, sakykime, privatus investuotojai tenai nemato didelio intereso. Taigi kreipiuosi pirmiausia į Kasonį, pasakiau į Merfį. Ar tinka tokia atsakymo tvarka? Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus, pabandysiu į kai kurios atsakyti ir ponas Merfį galės atsakyti kitus klausimus. Taigi pirmiausia, kokia yra dabartinė situacija finansinė prasme, viskas prasidėjo nuo 12-13 metų. Buvo skirta 200 milijonų ir projektai gali būti tiesiami iki 14 metų ir kai kurie iki 15-16. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, teisės akte buvo nuspręsta, kad iniciatyva bus tesiama, skiriant subsidijamą 14-15 metams. Taigi finansavimas nenutrūks. Kai kalbama apie svertinį poveikį, tai ir 15 metus, kadangi turime finansavimą 14-15 metams, finansavimas gali tęstis ir per vertinimo periodą. Kai kalbame apie tą svertą 15-20, tai šita svertinis poveikis yra paskirtumas visoms investicijoms. Taigi, tai yra Europos biudžeto ir EIB dalis, kuri gali siekti iki 30 procentų, o EIB dalis gali e, viršyti, būti didesnė tris kartus už e, sąjungos dalį. Bet tai te sudaro 20 procentų obligacijų dalies. Reiškia, kad e, yra, susidaro skirtumas, kuris yra nemažas, iki 15-20 kartų, tai yra tas, būtent ta, tas sverto poveikis. Dabar tie nepagrindiniai projektai. Obligacijų rinka kaip finansinio instrumento rinka pastaruoju metu labai susilpnėjusi, tarsi dingusi iš rinkos. Todėl mes kaip tik ir bandėme įvesti šitą naują savoką, atgaivinti šitą rinkos segmentą ir pritraukti investicinius in, in, institucinius investuotojus. Bandėme pateisinti savo veiksmus, kad mūsų e, priemonės veiktų, įrodytų savo veiksmingumą ir todėl rinkoje pastebėtas pakankamas aktyvumas, tai yra teigiamas žingsnis, dabar pereikime prie kito etapo ir čia mums tas antrasis etapas yra ypač reikšmingas, kadangi mes atsiveriame tarsi naujoms valstybėms mums teks, aišku, tobulinti savo instrumento struktūrą, galbūt įtraukti naujus sektorius ir mes komisijoje svarstome, kaip galėtume plėtoti, sakykime, tvaros transporto e, sektorius, kitaip sakant, išplėsti mūsų uh, apimtis, finansavimo apimtis. Bet, kaip ir jūs pastebėjote, ar tai būtų obligacijų projektas ar kitokio pobūdžio projektai, mums, na bent jau man, ir tikiuosi, kad ir parlamentui, e, nuomonė yra svarbiausia tokia, kad e, Visuomenė teigiamai vertino šitos projektus, yra aiškus poveikis, bet galėtume e, tos projektus labiau, geriau finansuoti, kad būtų didesnė nauda. Bet kol kas e, rinkos likvidumas yra e, nedidelis ir mums trūksta tų e, e rimtų projektų, todėl e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, rėmuose mes bandome būtent e, atgaivinti sektorių ir pritraukti investicijas, bet mes elgiamės ne pradėdami nuo savo iniciatyvos, tos obli projektų obligacijų iniciatyvos, kuri neva sukurs poreikius, sukurs rinką. Ne, atvirkščiai pradame nuo kito galo, taip sakant, nuo e, egzistuojančių priemonė, kuriom kurioms bandome patobulinti finansavimo galimybės. Svarbu, kad projektų obligacijų iniciatyva sėtusi su e, pirmos fazės etapu ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Kitaip sakant, su tais projektais, kurie turėtų būti finansuomi pagal e, šias sritis. Ir mūsų supratimu, kad tai yra visiškai įmanoma. Nepaisant to, svarbu, kad EIB e gebėjimai įvertinti projektus ir juos finansuoti būtų sustiprinti, kaip pavyzdžiui vertinamas korupcijos lygis, atitikties e, aplinkos saugos reikalavimams lygis, tai yra labai svarbi funkcija, įvertinimo funkcija, kad e, tas įžanginis, e, įžanginė analizė, pradinė analizė būtų tinkamai atlikta. O dabar kolegos e, paprašysiu labiau pakomentuoti tos finansinius klausimus, kas taip pat atsakyti klausimą, kas atlieka tas prognozes. Dėkoju, aš pabandysiu atsakyti į klausimus iš eilės. Dėl konsultavimo paslaugų ir kaip jos galėtų prisidėti prie projektų obligacijų iniciatyvos. Tai yra jau taip vadinama Europos EPP e, sektoriaus iniciatyva, kuriai vadovauja EIB ir siekiama, kad būtų dalinamas informacija tarp nacionalinių institucijų, tarkančiųjų institucijų, ir ES institucijų, todėl mes matome čia tikrai pozityvų aspektą. Kitas klausimas buvo dėl projektų, kaip juos paremti, ypač, kad tie projektai tęstusi, kad būtų geri, sėkmingi projektai. Na, turiu omenyje apskritai visus projektus, o ne tik tai projekto obligacijų iniciatyvas. Uh, mes e, turime minė pirmiausia viešasias institucijas ir EIB vaidmo šią vietą yra labai svarbus, o taip pat yra tie projektai, kurie turi bendrą finansavimą. Čia mes diskutuojame su komisija, kaip, e, komisijoje, kaip galėtume gyventi tos projektus, ypač tose šalyse, kur būtina sustiprinti institucinius valdžios gebėjimus. Mm, kokios yra projekto obligacijų iniciatyvos e, sąnaudos, kaštai. Tai yra taip vadinamas rizikos e, prisėmimas, kurį, e, kuris tenka EIB. Ir tai nėra, sakykime, kitokios uh, kitokio pobūdžio rizika, kaip kad, pavyzdžiui, privačiame sektoriuje, kur kalbama apie pelną ir negaunamą pelną ir panašiai. Toliau, 2015 metais bus atlikta peržiūra 13-14 metams ir tais metais e, besiremiančiais rezultatais. Taigi mes galėsime palyginti, kokie projektai pasiteisino, kokios buvo E, projektų detalės ir koks instrumento buvo poveikis. Dar dėl sverto, tai čia galėčiau pakomentuoti, kad e, pagal asignavimus skirtus pradiniam e, etapui mums reikia 200 milijonų transportui, 10 milijonų energetikoj ir ir 20 plačijošių internetui. Mm. Taigi visiems šitiems projektams tas finansavimo lygis buvo pakankamai didelis, nors tam pradiniam etapui asignavimai nebuvo iš anksto skirti dideli ar projektai buvo geri projektai. Galiu pasiremti AIB požiūrį. Mes turime finansuoti tik tai gerus projektus. Jeigu teikiame kreditą, tai aišku, mes prisėmėme riziką ir tai jau yra aiški prielaida, kad projektai yra geri, kurie vykdomi turtingose es šalyse kuriuose, aišku, geri remėjai, sponsoriai, geri projektų plėtotojai, vystytojai. O kai kalbam apie AIB veiklą, tai mes veikiame visoje ES, visose regionuose, tai tiesiog yra mūsų toks veiklos pobūdis, kuris yra, mm, turi tam tikrus valdymo principus. kokius projektus remiame. LGTT projektai, Londono transporto projektai, projektas ir kiti projektai. Tai Žinoma, yra tokie projektai, kurie jau įgyja pagreitį ir kuriuos gali patvirtinti. Tai galiu čia pasakyti, kad kai kalbam apie geležinkelio e, sektorių ir privatų finansavimą, tai reikia pripažinti tikrai, kad kol kas nėra tokių projektų daug. Yra ateityje numatoma e, naujų projektų, bet kol kas jų nėra daug. Todėl EIB yra tikrai pasiryžusi finansuoti privatų sektorių savo iniciatyvą ir, ir toliau kaip tik diskutuosime su nacionalinėmis institucijomis, ką galime, kaip galime padirbėti šioje srityje. Toliau. 15 metų vertinimas, kuris bus atliktas Europos komisijoje. Žinoma, tai yra svarbus vertinimo žingsnis, kaip EIB susidorojo su e, projektais, kaip e, skyrė finansavimą, kaip lėšos buvo įsisavintos, ar reikės papildomo finansavimo 15 metams. Ir e, viskas e, priklausys nuo 15 metų peržiūros, ar e, sprendimai dėl papildomo finansavimo bus priimti ar ne. O aišku, jos turės patvirtinti Europos taryba. Toliau, LGTT ir kitų e, sąsąją su kitomis priemonėmis. Instrumentas veiks iki 14, 15 metų, jisai skirtas transporto e, srautams valdyti. Minėjau Londono transporto projektą, yra ir kitų projektų e, Europoje, kur kalbam apie transporto srautų rizikas ir daugeliu atveju mes kalbame apie tuos projektus, kuriems trūksta finansavimo, todėl LGTT galima naudoti uh, tam tikriems projektams, tuo tarpu kitiems ne. Taigi, projektų obligacijų iniciatyvą galima derinti ir su uh, apskritai obligacijų rinka ir su LGTT uh, priemonė. Bet mes žvelgime į tuos projektus, kurie iš obligacijų rinkos gali ir nesulaukti finansavimo, pavyzdžiui, uostų projektai, kuri, kuriems vat, kaip tik ir galima būtų pasvarstyti, kaip panaudoti LGTT priemonę ateičiai. Projektų atranka, aplinkosaugos kriterijai ir kiti aspektai. Atrankos kriterijai yra ten 10 projektai. TNT projektai dėl korupcijos. Žinoma, siekime to išvengti. kad nepadidėtų sąnaudos. Tipiniai, tipinių PPP projektų atvejai, žinoma, e, nereiškia, kad mes išvengime bet kokios rizikos, tačiau kai jūs esate investuotojas ir teikiate finansavimą ir vien tik tai remiasi, remetės e, tais kriterijais, tai jūs turite turėti labai aišku e, veiklos planą, kad e, jūsų tas finansavimo projektas nenukentėtų. Kalbant apie transporto riziką, tai PPP analizė irgi yra labai svarbi. Pas mus dirba tikrai daug ekonomistų, kurie yra puikūs ekspertai ir jie teikia mums savo požiūrį. Toliau, remiamės PPP ar ne PPP e, atvejais. Tai Žinoma, mes naudojame ir privatų finansavimą, kaip sakėme, EIB remia ir tos projektus, kurie, kuriuose nėra privataus finansavimo, kur projektai, kurioms yra, sakykime, nutrūkęs finansavimas, sustabdytas finansavimas ar panašiai. Tikimės, kad privatus sektorius įneš reikšmingą savo finansavimo dalį, galbūt ne pagrindinę, bet reikšmingą. Ir projektų obligacijų iniciatyvos tikslas - sustiprinti konkurencingumą, projekto patrauklumą, užtikrinti e, projekto testinumą ir naudą tiek e, valstybei, tiek e, investuotojams. Žinoma, kitas kriterijus yra pelnas kitaip sakant, ar pelnas atsipirks ar ne. Tai yra svarbus kriterijus ir tai yra mūsų vertinimo dalis. Ir galiausiai paskutinė pastaba dėl privataus finansavimo, kuris nepasiteisina. Iniciatyvos tikslas, žinoma, užbėgti už akių finansavimo nutrūkimui, trūkumams, e, sustabdymui. Kitaip sakant, kaip pritraukti investicinius investuotojus į tuos projektus, kuriems tiesiog to finansavimo gali pritrūkti. Taigi, ar tai yra geras ar blogas žingsnis? na, investuotojų pritraukimas savaime jau yra pozityvus dalykas. Tačiau e, rinktis, žinoma, reikia solidžius projektus, tai priklausys nuo šalies, nuo reitingų ir tai turėtų pakilėti to projekto patrauklumą iki e, gero lygio. Tai nereiškia, kad mes renkamės jau tik tai silpnus projektus ir juos gelbėja. Ne, tai yra solidus projektai, kurie, e, kurių finansavimas yra šiek tiek šluboja, sakykime taip. reitingo agentūros. Jos svarbios investuotojams, tačiau tai nėra vienintelis vertinimo kriterijus. Tikiuosi, kad e, investuotojams EIB finansavimo pritraukimas jau yra geras ženklas, kuris e, įrodo projekto vertę. Žinoma, reitingai svarbus ir e, projektų obligacijų iniciatyva šiuo požiūriu yra labai svarbi. Quickly, Eva, we... Trumpai, Klausimas eh, apie Milano greitkelio jungti eh, su Šiaurės Italijos magistralėmis. Į tai neatsakėte. Aš noriu paklausti, ar tai yra jūsų darbo tvarkė ar ne. Kalbėjau anksčiau apie Italiją Italijoje numatomi projektai yra mūsų darbo tvarkyje, bet konkrečiai dėl laiko negaliu Jums pasakyti. Aš tikrai ne ekspertas Milano magistralių, bet EIB e, finansuoja taip vadinamą brememi projektą Transgencialė Milano bus finansuojamas projektas e, per projektinių obligacijų iniciatyvą. Ar Galbūt e, tai, ar tai bus, bus taikoma ta iniciatyva ar ne, kol kas reikėtų gal atskirai padiskutuoti. Labai ačiū. Man atrodo, kad turime problemą. mes turime savo prioritetus, viziją apie transporto politiką. Taip, aš sutinku su jumis. Jūs sakote, kad gyvensime toliau transeuropinių tinklų, transporto iniciatyvas ir panašiai. Ir kai aš e, galvoju apie infrastruktūrą, uostos ir panašiai, tada galvoju apie EIB. Nes esmė yra ta, kad ten nebus privačių investuotojų mes matome, kad tai dar nevyksta mums prioritetinėse kryptyse, srityse. Jūs kalbėjote apie magistralės transporto, tai nėra mūsų prioritetas, bet ką padarysi. Supratome ir aš pasakiau, ką galvoju. Dėkoju gerbėmiai ponai, jums abiems už pasisakymus, už tai, kad atsakėte į klausimus nariams noriu pasakyti, kad kitas posėdis yra antradienis balandžio 1 diena, 9 valanda, A5G3 salėje. Mielai vėl susitiksime, o koordinatoriams pasakysiu, kad atvyks komisijos naiskalas, kuris pristatys mums tarybos rezultatus. Ačiū vertėjams, posėdis baigtas.